Ir aš manau, kad būtų labai naudinga, kad šiame pranešime būtų tas, ta pagrindinė žinia e, išryškinta. Viešojo privataus sektoriaus partnerystės, mano galva, yra pagrindinis šaltinis užtikrantis e, Europos įmonių augimą. Svarbu toliau vystyti viešojo privataus sektoriaus partnerystę ir būtina užtikrinti e, darbo vietų kūrimą. Turime užtikrinti e, labai platų ir skaidrų prieimą prie užsienio rinkų mūsų įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos turėtų būti skatinamos dalyvauti e, subrangos grandinėje. Nemažai yra pavyzdžių, kai bandoma e, parengti subalansuotą požiūrį į VPP viešuosius pirkimus. Pranešėjas įtraukė nemažai tokių aspektų į savo pranešimą, bet trūksta tarptautinių elementų ir tai reiškia, kad mūsų ES valstybės narės turėtų būti aktyvesnės, skatinant investicinę, investicinę politiką. Reikia dvi šalių ir ES lygių susitarimų su trečiosiomis šalimis. Tarptautiniai lygių taip pat reikėtų surenkti skaidresnės, aiškesnės apskaitos taisyklės viešo ir privataus sektoriaus partnerystės siekiant išvengti mokesčių slėpimo, vengimo, sukčiavimo. Aš taip pat norėčiau priminti ankstesnius savo komentarus. Aš manau, kad šį pranešimą dar galima patobulinti pakeitimais. Dėkoju. Toliau žaliųjų vardu. Burna, prašau. Vielen Dank für das Wort. Vielen Dank auch. Dėkoju. Dėkoju už pranešimą aš apsiribosiu tik tais dalykais, kur man iškilo asmeninių sunkumų. Neminėsiu pozityvių aspektų dėl to, kad neturime laiko. Taigi, mano nuomonė, pranešimas yra labai perdėtas, kai kalbama apie pranašumus, kuriuos suteikia VPP besivystančiose šalise. Tikrai mane nustebino tai, kad diskusijose dėmesys daugiausia buvo sutelktas į Europos įmonių pelną, o man būtų įdomiau pasižiūrėti tas šalis, kur bus įgyvendinama viešo ir privati partnerystė. Ypač man įdomu, kaip vyks tai besivystančiose šalise. Daugelis e, mokslinių ir tyriamųjų grupių labai kritiškai tai vertina, nes dažnai VPP projektai ilguoju laikotarpiu kainuoja brangiau nei tie projektai, kurie yra tiesiogiai gyvendinami atitinkamų vyriausybių. Ir tai yra dėl to, kad privačios įmonės neturi tokio pat, pig, tokios pačios pigios prieigos prie kapitalo kaip valstybinės įmonės ar valstybinės organizacijos. Ir tai. Ir todėl privačios įmonės sutelkia dėmesį trumpalaikį pelną, o ilgalaikis laikotarpis paprastai turi neigiamą poveikį. Taip pat mes e, laikomės nuomonės, kad e, valstybiniai infra, infrastruktūros projektai turėtų sustiprinti vietos e, įmonės ir vietos struktūras. Tokių pavyzdžių buvo Brazilijoje, Brazilijoje Čilijoje, Čilėje ir Vietname. Ir ten tie projektai buvo panaudojami kaip darbo vietų kūrimo skatintojai vietos ekonomikoje. Europos įmonės neturi pačios viską nuveikti. Aš manau, kad būtų tikrai blogai, jeigu mes net, neatsižvelgtumėm tam tikrus trūkumus šiame tekste. Turime padėti vietos įmonėms, vietos bendrovėms. Pateiksiu pavyzdį. Vokietijos ekonom, ekonomika nebūtų uh, atsigavusi praeitįje, jeigu nebūtų būtent suteikta galimybė vietos įmonėms. Mažos ir vidutinės įmonės tose nutolusiuose šalyse tikrai mažiau gaus naudos negu didelės įmonės. Nes įmonėms tie projektai, kurie vyksta labai toli nuo jų įsikūrimo vietos, E, tikrai kelia žymiai daugiau rizikos nei šalia jų vykdomi, vietoje vykdomi projektai. Štai e, tokios problemos, kurias norėjau paminėti. Dėkoju. Toliau žodį suteiksiu komisijai. E, ponas Rubinačiai. Uh, um, Ačiū. Komisija norėtų padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, kuriuo mes džiaugiamės, teigiamai jį vertiname. Pranešime yra nurodomi, nurodoma daug dalykų, kuriems mes pritarėme. Visų pirma, tai, kad viešo ir privataus sektoriaus partnerystė yra novatoriški investavimo, finansavimo sprendimai. Tai leidžia sumažinti infrastruktūros projektų sąnaudas, yra pasidalyjama finansinė rizika su privačiu sektoriumi palengvinami projektų įgyvendinimas infrastruktūros lygių ir tai taip pat užtikrina bendradarbiavimą viešojo ir privataus partnerystės, kas savo ruoštų skatina vystimas, inovacijas ir bendradarbiavimą. Pasaulyje trūksta skaidrumo, trūksta sąžiningo bendradarbiavimo trečiųjų šalių rinkose ir šia prasme mes manome, kad ES priekybos politika galėtų e, suteikti mums duoti sprendimų siekiant įtraukti VPP į valstybės vieš, organizuojamų viešųjų pirkimų susitarimus. Taip pat reikia naujų sąsajų ES investicijų politikoje Tai tas klausimas, kad reikia palengvinti prieigą ES įmonėms prie trečių šalių e, rinkų, tai nėra naujas dalykas. Svarbu, svarbu užtikrinti, apsaugoti tokią prieigą ir užtikrinti ir apsaugoti tą turtą ir lėšas, kurios investuojamos į trečiasias šalis. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami ginčiai iškylantis investicijų atveju. Mažos ir vidutinės įmonės jų klaimas teba svarbus ir noriu atkreipti dėmesį šio komiteto į tai, kad mažos ir vidutinės įmonės specifiniai dialogai ir veiksmai su šiomis įmonėmis yra numatyti, jie vyksta, stengiamas užtikrinti mažoms ir vidutinėms įmonėms e, prieigą trečiųjų šalių rinkose ir perkelti mažas ir vidutinės įmonės į tarptautinį lygį. Egzistuoja keletas portalų ir tinklų pavyzdžiui, Enterprise Europe Network, taip pat Europos mažų įmonių portalas ir mažų rūtinių įmonių internacionalizavimo e, portalas, perkelimo į tarptautinį lygį e, e, portalas, kuris leidžia mažoms ir vidutinėms įmonėms perkelti savo verslą už ES ribų. Mes labai džiaugiamės e, šiomis diskusijomis šiame komitete ir norime dar kartą padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Dėkuoju. Now... Ačiū labai, dabar žodis pranešėjui, ponai Zahar Drilo. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad pasidalino savo mintimis ir pateikė pastabų bei komentarų. Manau, kad po šių diskusijų tikrai bus daug paprasčiau nustatyti, kokios yra pagrindinės problemos, kokie klausimai kelia daugiausia susirūpinimo praktiškai visoms politinėms frakcijoms sąryšėje su šiuo pranešimu. Na ir nekartą girdėjome jūs kalbant apie tai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti sąžiningoms viešųjų pirkimų procedūroms, taip pat sudaryti vienodas sąlygas įmonėms E, užtikrinti skaidrumo išlaikymą e, visų procesų skaidrumą, taip pat užtikrinti geresnį rizikos vertinimą ir taip pat numatyti kažkokią tai kontrolės bei vertinimo sistemą. Na ir džiaugiuosi matydamas, kad beveik visi pritarėte tam, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Manau, kad tai tikrai sukuria puikų pagrindą mūsų tolesniam darbui. Ir net nebejoju, kad pasieksime tikrai gerų, realių rezultatų, kuriuos palaikys didžioji šio komiteto dauguma. Tikrai tuo džiaugiuosi, nekantrauju sulaukti tolesnių diskusijų ir žinau, kad bus organizuojamas ir atskiras posėdis su šešėliniais pranešėjais, kurio metu bus galima apsikeisti nuomonėmis ir susitarti dėl e, kompromisinių visoms pusėms primtinų pakeitimų. Nebejoju, kad tikrai bus įmanoma to pasiekti. Ačiū už šios dienos diskusijas ir net nebejoju, kad darbą tęsime ir toliau. Dėkoju, ponė Zahadvil. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 17 dienos pietų. Na ir po to, kai jau gausime tos pakeitimus, vyks tolesnės diskusijos. Dabar galime baigti šio klausimo aptarimą. Dabar devintasis darbo tvarkės klausimas. Čia yra kalbama apie geografinės nuorodas, taikomas ne žemės ūkio produktams. Kaip žinia, dabar ES lygių kol kas yra saugomos, e, yra geografinės nuorodos skirtos tik vynui, žemės ūkio produktams, taip pat alkoholiniams gėrimams, tačiau ne, ne žemės ūkio produktams. Tad vyko konsultacijos kurias organizavo komisija praėjusiais metais. Ir dabar yra vertinama galimybė e, PAPO kontekste um, pritaikyti apsaugą ir nežemės ūkio produktams. Nuomonės referentė Alesė Marija Moska. Ja ir suteiksiu žodį. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Šiandieną pirmą kartą keisimės nuomonėmis e, apie šį dokumentą dėl jūri iniciatyvos savo nuomonę, kuris yra pagrįstas komisijos, pagrįsta komisijos parengtų, parengta žaliaja knyga. Ir ten yra kalbama apie galimybę išplėsti geografinės nuorodos apsaugą ir taikyti ją ir nežemės ūkio produktams. Žaliojoje knygoje pabrėžiami keletą svarbiausių elementų, pabandysiu juos trumpai pristatyti prieš pereidama prie e, mūsų e, būsimos nuomonės struktūros, e, aptarsiu intą perspektyvą. Komisijoje žaliojoje knygoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad geografinės nuorodos kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinio regioninių lygių e, yra taikomas naudojant skirtingas teisinės sistemas. Na, o europinė sistema yra tokia išimtinė savo pobūdžių. Tai reiškia, kad valstybės narės negali turėti paralelių nacionalinių sistemų. Būtent dėl tos priežasties ne žemės ūkio produktams skirtos geografinės nuorodos ES lygių galėtų daugiau patrauklumo suteikti tokiems gaminiams, užtikrinti kokybę, kilmę, paskatinti prekybos apimtis. Taip pat padėtų kovoti su sukčiavimu ir padirbtais gaminiais, nes paprasčiausiai vartotojai įsigydami gaminį būtų tikri dėl jo kilmės ir kokybės. Na ir kalbant apie e, prekybos dėrybas su trečiosiamis šalimis, kurios nori apsaugoti savo geografinės nuorodas, ir vienas iš tokių atvejų yra pavyzdžiui Indija, ten jau yra taikoma tam tikrų geografinių nuorodų apsauga kai kuriems pagamintiems gaminiams, pavyzdžiui, sariams arba piešiniams ant šilko. Tad geografinės nuorodos yra labai svarbios Jos padeda išlaikyti tas tradicinės žinias, patirtį, taip pat sudaro galimybę pasinaudoti žmonėms socialiniu bei kultūriniu europiniu paveldu. Ir dėl įvairiausių priežasčių praeitie Europoje buvo naudojamas toks sektorinis požiūris. E, kalbu būtent apie vyną, apie alkoholinius gėrimus, aromatizuotą vyną. Na, tik nuo 92 metų buvo pradėtos taikyti geografinės nuorodos maistui bei maisto produktams. Tad naujoji sistema, tai yra jos išplėtimas ne žemės ūkio produktams, tikrai būtų naudinga ir jau galėtume pasinaudoti įgytą patirtimi. Kalbant apie daugia šalius priekybinius susitarimus, ten yra numatoma minimali geografinių nuorodų apsauga, tačiau sąjunga žemės ūkio geografinėms nuorodoms yra jau suteikusi daug didesnį apsaugos lygį ir manau, kad jį būtų galima e, praplėsti ir taikyti ir nežemės ūkio produktams. Na ir kalbant apie mūsų komiteto tuos skirtinius akmenis šiame pasiūlyme, labai svarbu pabrėžti, kad teisės aktas, kuris ištamiai viską aptartų, būtų tikrai nebloga mintis. Tai padėtų aptarti visus reikalavimus susijusius su mūsų gaminiais ir, kalbant apie priekybą, taip pat pagerintų tam tikrų gaminių matomumą, žinomumą, taip pat padėtų juos apsaugoti nuo nesažiningos konkurencijos. Be abejo, valstybėms narėms reikėtų padirbėti siekiant to politinio susitarimo, tai taip pat galėtų įtakoti ir techninės diskusijas dėl to, kaip būtų galima išplėsti tą geografinių nuorodų apsaugą nežemės ūkio produktams. Žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos sistema veikia, ji veiksminga ir, kaip jau minėjau, būtų galima pasinaudoti ją kaip modeliu. Taip, reikėtų tam tikrų techninių pakeitimų, modifikacijų, uh, juk reikėtų taikyti tą sistemą ne žemės ūkio produktams, tai yra skirtingo pobūdžio gaminiams. Tačiau aš manau, kad tokia sistema tikrai palengvintų ES darbą vykstant, vyks, vykdant diskusiją su trečiosiamis šalimis, su kitomis šalimis, taip pat padėtų užtikrinti, kad e, ta dėrybinė fazė būtų lengvesnė ir toks vidinis ES nuseklumas taip pat būtų naudingas mums visiems. kalbu apie tokias diskusijas, kurios vyksta tarptautin, tarptautinėse forumuose. Čia reikėtų traukti tam tikrus intelektinės nusavybės e, teisių elementus įvykstant į būsimas dėrybas ir tada taip pat būtų galima skirti specialų skyrių geografinėms nuorodoms. Tai tokie yra pagrindiniai elementai, gerbiamas pirmininkė, džiaugiuosi, kad galėsime apsikeisti nuomonėmis šį rytą, nebejotinai atidžiai klausysiuosi kolegų pastabų ir manau, kad tai padės išgryninti e, aiškesnė krypti ir gegužė 6-7 dar kartą susitiksime, kalbėsime apie šią nuomonę, o tada tikiuosi prieartėsime ir prie jos patvirtinimo. Dabar stiksime žodį šešėlinio pranešėjim, EPP vardu, ponė Saifi. Ačiū pirinkė, ačiū pranešėjai, gerbiami kolegos. Aš prisijungiu labai plačiai prie to, ką pasakė ponė Moska. Tikrai žemės ūkio geografinės nuorodos leidžia e, gauti daug naudos. Komersatas 2010 metams įvertinta, kad Europoje Sąjungoje produktų su geografinėmis nuorodomis e, apsaugotomis e, skaičius padidėjo. Tol nous permettrait tout d'abord 54,3 e, milijonais eurų. Mes labai dažnai susidurime dėje su užsienio pro, e, produktais, kurie naudoja e, klaidinančias, sufalsifikuotas geografinės nuorodas. Ir tai yra labai neigiamas reiškinys, nes yra apgaudinėjami mūsų klientai, taip pat ir daroma žala mūsų įmonėm, o mūsų geografinės nuorodos yra nustemamos į pakraštį. Mes turime ištikrinti reikiamą e, kokybę. Ir ta prasme, e, komercinės nuostatos leis e, mūsų įmonėms, kurios gamina produktus ne žemės ūkio produktus turinčius geografinę nuorodą leis apsaugoti tas įmonės. Taip pat tai leis sustiprinti ES svorį tarptautinėse e, komercinėse dėrybose. Ir ES e, įtvirtindama e, ne žemės ūkio produktams geografinių nuorodo apsaugą užtikrins jai geresnės sąlygas. Toks išplėtimas geografinės apsaugos nuorodų taip pat sustiprinti ES mm, pozicijas dėrybose, e, prekybinėse dėrybose ir leis užtikrinti geografinį nordą apsaugą. Mums reikėtų nustatyti tokias nuostatas, kurios leistų e, nebrangiai e, užtikrinti prieigą mažoms ir vidutinės įmonėms. Aš užtikrinu tinkamai, atitinkamai bendradarbiausiu su pranešėja ir mm, tuo mes e, tikimės prisidėti prie dinamiškumo daugelio įmonių Europos e, regione. Ačiū. Um, uh, Kalbant apie geografinės nuorodas, taip, jas įmanoma taikyti valstybėse narėse, tačiau kyla klausimas, ar tikrai reikia tokios suderintos ES ligmens e, sistemos taikomos ne žemės ūkio produktams. Na ir galbūt čia reikėtų šiek tiek pabandyti uh, Mm, atidžiau visą reikalą pažvelgti, nes gali nutikti ir taip, kad bus mm, ne visai teisingai naudojamas ar per, per daug intensyviai naudojamas tokios geografinės nuorodos bei jų sistema nežemės ūkio produktams. Tad galbūt reikėtų kažkokio tai aiškesnio pagrindimo dėl pokyčių šioje srityje ir norėčiau nu, paklausti, ar yra aiškių įrodymų dėl teigiamo ekonominio poveikio e, tokio sistemos keitimo. Ar buvo atliktas kažkoks tai poveikio vertinimas ES lygių dėl geografinių nuorodų apsaugos taikymo nežemės ūkio produktams? Tad pirmiausia, manau, reikėtų atsakyti klausimą, ar būtina keisti sistemą ir pradėti reikia nuo išsamaus poveikio vertinimo, tai yra pagrindinis dalykas. Dar vienas dalykas, aš bijau, kad tai gali pristabdyti inovacijas, nes bus naudojami senoviški e, gamybos, projektavimo metodai. Juk norime kaip tik skurti, kurti paskatas ir skatinti inovacijų naudojimą. Manau, kad sudėtinga būtų apibriežti, kur baigėsi tie nežemės ūkio produktai ir kiek daug tų produktų pateks į tą sistemą ir kokie kaštai bus verslo atstovams, pavyzdžiui, norint pateikti paraiškas ir tada prekiauti savo gaminiais rinkoje, kalbu apie gaminius su geografinėmis nuorodomis. Tad manau, kad būtų labai gerai, jeigu komisija atliktų išsamesnį vertinimą ir pristatytų daugiau faktų apie galimą sistemos keitimo naudą. Na ir be abejo, mes esame tarptautinės prekybos komitetas, tad svarbu kalbėti apie tai, ar mūsų nuomonė tai bus naudinga prekybininkams, ar tai bus naudinga ES piliečiams, ar galbūt priešingai, tai kaip tik e, pristabdys visus procesus. Nes kalbant apie žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugą, tikrai iškilo nemažai problemų ir reikėtų įvertinti, ar naujoji sistema yra būtina, kalbant apie būsimas dėrybas, ar tikrai nebus sudėtinga įveikti visus kilusius sunkumus su būsimais prekybiniais partneriais. Ačiū dabar Alde frakcijos vardu. Suteikiu žodį poniai Sovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad geografinių nuorodų apsaugos taikymas ne žemės ūkio produktams darytų e, teigiamą įtaką ir vidaus rinkai, ir prekybų už ES riboje, ne, ribų, nes kokybės e, užtikrinimas e, tokiems gaminiams tikrai būtų reikalingas, jau turime nemažai teigiamų pavyzdžių ir taip pat padėtume apsaugoti ir savo vartotojus, pateiktume jiems patikimą informaciją apie gaminius ir taip pat tam tikrą kokybės garantiją. Geografinės nuorodos taip pat sudaro galimybę iš, e, turi, už, užtikrinti stabilę pelno maržą ir manau, kad labai svarbus būtų toks praplėtimas ir nežemės ūkio produktų įtraukimas ES lygio apsauga ne žemės ūkio produktams tikrai būtų itin naudinga ir prisidėtų prie priekybinių ryšių užmėsgymo už ES ribų. Komisijos atliktame tyrime kalbama apie tai, kad geografinės nuorodos suteikia galimybę patekti į naujas eksporto rinkas. Manau, tai taip pat yra susijęs su tuo suderinimu ir su suderinta apsauga ES lygių, kuri yra itin svarbi derantis dėl laisvosios prekybos susitarimo. Ir jeigu turėtume tokią europinę sistemą, tai tikrai pagerintų mūsų dvišalius prekybinius santykius su dauguma svarbių partnerių ir manau, kad sudomintume ir daugiau naujų šalių įsitraukti į tokias dėrybas. Tad tikrai manau, kad labai svarbu numatyti galimybę taikyti geografinių nuorodų apsaugą ne žemės ūkio produktams ir reikia dar įvertinti be abejo, kaip būtų galima sukurti tokią europinę sistemą. Taip pat reikėtų apsvarstyti, kokie kiti elementai galėtų papildyti tokią sistemą ir kaip būtų galima geriausiai apsaugoti gamintojų bei vartotojų interesus. Nemažiau svarbu, kad paralelė geografinių nuorodų sistema būtų numatyta ir turėminė nacionalinę paralelę sistemą, tada gamintojai jau galėtų pasirinkti, kurią, e, kurią sistemą jie norėtų vadovautis, ar europinę, ar nacionalinę. Ačiū labai dabar, pane Bikiai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mm, daugumoje ES valstybių narių, taip pat ir mano gimtojoje šalyje, e, ekonomikos yra pagrystos įvairių maisto produktų priekyba ir Deja, kol kas nėra taikomas geografinės nuorodos ne žemės ūkio produktams, net nebejoju, kad vien mano šalyje tokių būtų keli šimtai. Pavyzdžiui, Murano stiklas ir taip toliau. Ir tokie amatininkų gaminami gaminiai ir jų gamyba įtraukia 4 milijonus ES piliečių. Ir tai yra labai svarbus sektorius skurdžiuose regionuose, tad nebejotinai jo svarba yra didžiulė. Suklastoti gaminiai taip pat kelia nemažai problemų ir man atrodo, kad labai svarbu informuoti vartotojus apie gaminius. Taip pat ir vietos valdžios institucijos turėtų e, labiau įsitraukti į tuos procesus, nes jeigu konkrečiame regione yra gaminamas kažkoks tai garsus gaminys, tai padėtų visam regionui iškilti. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse tokie gaminiai yra saugomi, tačiau nėra bendros sistemos. Reikia užtikrinti, kad apsauga ES lygių nebūtų vien tik e, tokios lenktynės į pražūtį, reikia užtikrinti, kad ta sistema sudarytų galimybę pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais ir nustatyti tinkamą apsaugos lygį. Ačiū. Na, grazie, Presidente. Io ho ascoltato. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išgirdau daug teigiamų nuomonių ir pritarčiau, jog reikėtų tikrai judėti link tokio teisės akto reikėtų prašyti komisijos reglamentuoti tai. Reikėtų, kad per kelis ateinančius mėnesius būtų įvertintas poveikis, kad būtų pasižiūrėta, kaip tai gali prisidėti prie ekonomikos skatinimo. Reikia taip pat išanalizuoti, koks būtų efektyvumas tokių geografinių nuorodų. Aš manau, kad jei neturėtume geografinių nuorodų žemės ūkio srityje, maisto srityje, tai Europos situacija tikrai nebūtų tokia gera. Akivaizdu, jog yra daug tokių jautrių ekonominių situacijų, E, kai galėtų geografinės nuorodos labai prisidėti prie vystimosi. Tai svarbu. Mes kalbame apie ekonomiką, kuri yra glaudžiai susijusi su konkrečia teritorija, su atskirų žmonių darbu, su jų inovacijomis. Mes privalome pasinaudoti šią galimybę. Be abejo, yra daug įmonių, kurios ir toliau nori gaminti savo ypatingus gaminius. Būtent tai yra pats svarbiausias aspektas. Būtent to mes siekiame ir tarptautinėmis sutartimis. Ma, galite matyti to atspindį ir TTIP dėrybose. Ten taip pat yra kalbama apie geografinės nuorodas. Todėl aš manau, kad būtų gera idėja apimti ir ne žemės ūkio produktus tam, kad ES būtų ekonominė partnerė pasaulyje ir kurios ekonomika būtų glaudžiai susijusi su jos kultūra, žmonėmis ir visuomenė. Tai sukurtų pridėtinę vertę. Dabar ponė Lapen. J'ai dit c'est intéressant ce débat parce Šios diskusijos tikrai labai įdomios, nes kalbame apie ekonominio poveikio e, įvertinimą, apie poveikį priekybai. Ir aš galiu suprasti, kad tikrai Europos e, parlamentas mėgsta kalbėti apie principus, tačiau svarbiausias principas yra demokratija. Ir to, demokratijoje yra teisė į uh, laisvą informavimą vartotojo. Ir tai yra svarbiausias dalykas diskusijų. Iš tiesų, geografinės nuorodos tikrai e, daug žalos sukėlė netgi žemės ūkio produktų gamintojams. Pavyzdžiui, galvijų augintojai e, patyrė nuostolį dėl to, kad geografinėse nuorodose reikia nurodyti, kur yra, e, kur gimė galvijas, kuris buvo augintas ir kuris buvo paskerstas. Tai sukelia sunkumų. Bet vartotojas turi teisę į teisingą informaciją. Ir kad jis galėtų aiškiai pasirinkti, kai perka produktus. Reikia užtikrinti, aišku, ir kontrolę nepakanka vien e, įvesti geografinių nuorodų apsaugos, reikia ir kontroliuoti tai. Ir aš noriu pasakyti, kad kontrolė taip pat dėja yra nepakankama. Tos priemonės, kurios skirtos kontroliai, daugeliu atveju yra tik tai uh, dirbtinis žestas, neduodantis rezultatų. Geografinės nuorodos yra naudingas, bet aš pasisakau už tuos, kurie turi ne tik tai teisę į informaciją, jie taip pat neturi patekti į spastus, kai, apie ką aš kalbėjau prieš kelias mintes. Tai turėtų leisti ES valstybėms, e, valstybių narių gyventojams, perkant kartu ir patriotinį veiksmą atlikti. Dėkoju. Ponas Buchner. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad vėlai prisijungiu prie diskusijų bet e, turiu kelias techninės pastabas. Kaipgi dėl gaminių judėjimo? Ar tai reiškia, jog tai nebebus įmanoma? Pavyzdžiui, porcelianas. Dabar e, dalis e, produktų yra gabenami į Lietuvą. Tai ir ar toliau būtų užrašyta porcelianas iš Maiseno, jei būtų gabenami tie produktai. Toliau, kaipgi dėl e, galutinio produkto komponentų. Ar visi jie turi būti iš kilmės teritorijos, ar reikia nurodyti tą vietą, kurioje yra galutinis sumontavimas gaminio. Be to, kaipgi apibrėžti geografinę nuorodą, kaip komisija ketina tai padaryti, kaip mes užkirsime kelią uh, E, to naudojimui kaip prekės ženklo. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū. Tai buvo e, politinės frakcijos pasisakymas, e, bet aš galiu suteikti žodį tik tai šešėliams pranešėms, todėl prašau laiku pranešti, kas jie yra. Dabar komisija pane devyniems. Ačiū, pane pirmininkė. Kalbant apie geografinės nuorodas taikomas ne žemės ūkio produktams es lygių, o kodėlgi reikėtų tai daryti, aš jums pateiksiu gerų priežasčių. Dėl dabartinės situacijos es, kaip pabrėžė ponas pirmininkas, dabar mes turime saugomas geografinės nuorodas tik tai žemės ūkio produktams. Tai buvo 80-metyje numatyta vinams, o po to buvo išplėsta ir buvo įtraukti kiti žemės ūkio bei maisto produktai. Ši apsauga, pavyzdžiui, parmos kumpio ar vyno apsauga dabar e, tikrai yra sėkminga, e, nes eslygių yra užregistruota maždaug 3000 tokių nuorodų. Kita vertus, ES lygių nėra taikoma tokia apsauga nežemės ūkio produktams, tokiems kaip e, keramika. E, žinote, kad e, yra pavyzdžiui keraminis marmuras labai žymus. Nacionaliniu ir vietos lygiu yra skirtingai tai reglamentuojama. Yra minimalus apsaugos lygis, kuris apsaugo nuo nesažningos konkurencijos. Taip pat yra prekės ženklų teisės aktai, bet nėra es. Atsiprašau, specialus įstatymas yra tik tai 15 valstybių narių. Vadinasi, ES lygių tinkamo apsaugos lygio nėra. Labai sunku tą apsaugą užtikrinti. Be to, gamintojams reikia daugiau teisinio aiškumo. Šiandienos pasaulis yra globalus ir e, konkurentai dažnai nurodo pavadinimą, kuris nėra būdingas e, tai kilmės vietai. Tad nėra nurodomos realios specifikacijos ar kokybė. Gamintams tai reiškia pajamų praradimą, jų reputacijos e, pažeidimą, taip pat kai kuriais atvejais tai reiškia ir didžiulės teisminės išlaidas. Be to, e, mes e, čia turime saugoti vartotojus. Vartotojams reikia daugiau informacijos. Vėlgi, globalizacijos kontekste tai yra labai svarbu. Geografinės nuorodos gali informuoti vartotojus apie produkto kilmę ir kokybę. Vartotojai nenori, kad juos klaidintų. Jie nenori įsigyti gaminių, kurie visai neturi tų e, specifikacijų ir kokybės, e, kurie yra svarbi vartotojams. E, Geografinė nuorodų apsauga S lygių padėtų ES stiprinti geografinių nuorodų naudojimą. Daug trečiųjų šalių turi tokią apsaugą nežemės ūkio produktams, pavyzdžiui, Kinija, taip pat Indija ir visos pietų bei centrinės Amerikos šalis. Dar kartą pabrėžiu, visos tos šalis, taip pat Tailandas ir Vietnamas, domisi tokia apsauga skirta nežemės ūkio produktų geografinėms nuorodoms. Tai būtų galimybė ES užtikrinti didesnę apsaugą tose šalise e, ir taip apsaugoti savo e, produktus, remintis e, dvišalėmis dėrybomis ir susitarimais. Geografinių nuorodų praplėtimas ir nežemės ūkio produktų įtraukimas yra labai svarbus, kadangi tai padeda apsaugoti ES vertybės ir tradicijas. Europa pasižymė savo kultūrinę E, įvairovę. Tad e, geografinės nuorodos prisidėtų ir prie to. Taip pat norėčiau pasakyti, kad priešingai nei buvo sakyta, ES apsauga nežemės ūkio produktų geografinėms nuorodoms visai neužkerta kelio inovacijoms. Tai nėra protekcionizmas. Tie produktai egzistuoja jau labai ilgą laiko tarpą. Pavyzdžiui, amuranas stiklas yra dabar gaminamas remiantis e, inovatyviamis technologijomis, kurios buvo sukurtos XIX amžiuje. E, tie gaminiai vis dar egzistuoja ir gyvuoja jau labai ilgą laikotarpį. Vadinasi, geografinių nuorodų apsauga neužkerta kelio inovacijoms. O šios geografinės nuorodos taip pat pasitarnautų ES regionams. Tai būtų atkreipiamas dėmesys į kilmės vietą ir taip pat tai paskatintų turizmą bei sukurtų daugiau darbo vietų. Mano galutinė pastaba yra tokia, kad iki šiol surinkti įrodymai e, rodo, jog geografinės nuorodos e, vis progresuoja, jų yra vis e, daugiau. 2011 komisija pradėjo darbą, 2012 metais buvo atliktas išorės tikimybių tyrimas ir buvo nurodyta, kad nacionaliniu ir ES lygiu esantis egzistuojantis teisės aktai nėra pakankami. 2013 metais vyko viešosios diskusijos, kurias surengė komisija. Jų metu suinteresuotos šalis išreiškė savo paramą. Todėl komisija praėjusią vasarą parengė žalėje knygą Jos tikslas buvo konsultuotis apie nežemės ūkio produktų įtraukimą, geografinį nuorodų taikymą e, jiems ir taip pat e, galimas e, tolesnius sistemos aspektus. Rezultatai dar nepaskelbti, jie greitai pasirodys, bet jau dabar iš tų atsakymų, kuriuos gavome, matome, jog labai daug suinteresuotų šalių pasisako už geografinių nuorodų taikymą ne žemės ūkio produktams. Suinteresuotos šalis norėtų aiškios registracijos sistemos ir taip pat aiškių taisyklių dėl tinkamumo kriterijų Komisija taip pat gavo paramą iš kitų ES institucijų. 2015 m. vasario mėnesį regionų komitetas visiškai pritarė komisijos išdėstytai pozicijai žaliojoje knygoje. Taip pat pritarė e, komisijos veiksmams šio klausimu. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, parengė savo nuomonę, kurioje taip pat buvo pritarta tolesniems komisijos veiksmams. Dabar komisija siekia paramos iš Europos parlamento dėl žaliosios knygos. Remdamiesi visų tuo ir taip pat konsultacijų rezultatais, mes žiūrėsime, ar reikia tolesnių veiksmų ES lygių. Labai ačiū. Dėkoju. Pane Moska, trumpai. E, dėkoju. E, tik kelių minučių paprašysiu, nes matau, kad jau vėluojame. Aš užsirašiau tas abejonės, kurios e, buvo teisingai išsakytos kolegų. Mes tikrai negalime žeminti standartų ir privalome elgtis nuosekliai. Tik norėjau pasakyti štai ką geografinių nuorodų apsauga turi ne vien tik tai ekonominę vertę. Tai yra viena iš priemonių, kuri gali mums padėti priekybos rytyje. Mes turime didžiuotis ES produkcijos įvairumu ir kultūra. Mes Susitikome su Jūri pranešėju ir žinome, kad jie e, galvos apie detalės bei bandys užtikrinti, kad nebūtų per daug biurokratijos. Reikia pasižiūrėti į tai, kokios apsaugos reikia ne žemės ūkio produktams, bet aš manau, jog mums reikėtų susitelkti ties e, šalių santykiais ataskaitoje. Dėkoju. Ačiū, o dabar užbaigsiu šį darbo tvarkės klausimą. Pereikime prie dešimtojo klausimo, tai yra balsavimas. Zwei Abstimmung, beide. Šiandien balsuosime dėl dviejų dalykų, abu gana ilgi, ypač pirmasis balsavimas bus ilgas. Tai yra dėl pranešimo, dėl dokumento, kuris vadinamas uh, uh, konfliktinėms uh, spalvotaisiais metalams. Turime. Anträge aus dem 576 pakeitimus, taip pat papildomai pranešimų iš devi komitetų ir turime dėl jų visų nubalsuoti. Nu, sveikinuosi su tais, kurie tik atvyko, sveiki atvykę. Taip pat socialdemokratų frakcijos pirmininkas, kuris taip pat dalyvaus balsavime. Eine Probeabstimmung machen. Prieš pradant balsavimą, pirmiausia, testinį balsavimą atlikime. Tikrai balsavimas bus gana sudėtingas ir bus labai, e, bus labai nedidelės persvaros daugumos, dėl to turime užtikrinti balsavimą vien naudojantis kortelę, taigi visas balsavimas vyks tik tai elektroniškai. Mes turėsime pasitikrinti, kad visos frakcijos būtų tinkamai atstovaujamos. Pirmiausia, testinis balsavimas. Pabandykime, prašau. Balsavimas pradedamas. Prašau visi, kuri turi teisę balsuoti, tai dabar ir padaryti. Ein Sozialdemokrat, eine Sozialdemokrat. E, vienu socialdemokratu yra per daug. Chris, you solved it.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 Gali būti 41. Yra iš, iš viso 40 balsuojančių komiteto narių. Ir dabar jau galime pradėti tikrai balsavimą. Bei anderen Abstimmungen auch zunächst die Anträge abstimmen, jeweils mit einfach. Kaip visada pradėsime nuo balsavimų, kur yra aiški dauguma o kai iškilus abejonių, tuomet balsuosime elektroniškai. Balsuosime už komisijos pasiūlymą, pataisytą pasiūlymą. O trečias balsavimas bus, bus, bus atliekamas dėl teisėkuros rezoliucijos. Tai yra labai svarbu, nes būtent nuo to priklauso, ar pranešimas bus e, pateiktas plenarinėje sesijoje. Pradėkime balsuoti. Turime labai ilgą pakeitimų sąrašą. Pabandėme juos apjungti į blokus. ir daugeliu atveju tai yra susijęs su kompromisiniais pakeitimais. Pirmasis blokas, dėl kurio balsuosime, yra blokas numeris vienas. Kompromisiniai pakeitimai 1, 13, 25 ir 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Matau vieną susilaikiusią asmenį. Balsuokime elektroniškai, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas dėl pirmo bloko. 40 abgegebene Stimmen, ich schließe die Abstimmung. 40 balsų, balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau blokas numeris 2. Tai yra antras, 14, 15, 29, 44, 45 pakeitimai. Kas, kas už antrą bloką? Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime, kad būtume tikri. Balsavimas elektroniškai pradedamas. 39 balsai, dabar jau 40, balsavimas baigtas. 23 už, 16 prieš. Ja. Mhm. So, damit kommen wir jetzt zu Kompromiss. Äh, äh, ähm, Kompromiss. Toliau einame. Trečias kompromisinis pasiūlymas. Kas už trečią kompromisinį pasiūlymą? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Okay, ich kriege den Hinweis, der Änderungsantrag 131 Ja steht. 131 pakeitimas už šį dar reikia pabalsuoti, tai yra kaip papildymas. Turime dėl jo pabalsuoti. Dėl 131, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Meint ihr das jetzt ernst? Also, ein Scheck über 131. Prašau mm, pasitikrinti elektroniškai. 131 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai, kas už. Balsavimas baigtas. Vienuolika už, 28 prieš. Periname prie ketvirto kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Beveik, bet vis dėlto neprimtas šis atmestas kompromisinis pasiūlymas. Toliau penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas septyniasdešimt trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 173 elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas pakeitimas ir 254. Jie identiški. Ne, jau už juos Nubalsavome jie apimti. Toliau aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Dušimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 9.25, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Deve 21. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 206 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 206. Elektroniškai balsuojame. Apšimus geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmesta. 215 už prieš susilaikę atmesta. 218 už prieš susilaikę priimta. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai trisdešimt trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. 920. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 923 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė, atmesta. Vienuoliktas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 240 pakeitimas. Už. Prieš. Atkrenta 240, atsiprašau, nes mes priemėme antrąjį bloką. Toliau yra 12 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Dvyliktas kompromisinis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Deve 24. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai penkiasdešimt du už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai dvidešimt devintas ir du šimtai trisdešimtas už, jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 253 už, prieš, susilaikė, atmesta. Atsiprašau, pirmininkas priimta. 11 ir 256 atkrenta. 247. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta? 251 už? Prieš? Susilaikė? Atmesta? 248 už, prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniškai. 248. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 249 ir 250 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 927 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. 927. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 260. Kas už? Prieš. susilaikė, atmesta. 269 už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai šešiasdešimt aštuntas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 931 atkrenta. Du šimtai septyniasdešimt šeštas kas už, prieš, susilaikė. Du šimtai šešiasdešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Deve 32, kas už? Prieš Dar kartą balsuojame. 9.32 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai aštuoniasdešimt septintas kas už. prieš. Balsuokime elektroniškai. 287. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 290. Kas už? Turi susilaikė, atmesta. 9.33 už, prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai devyniasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaikę, balsuokime elektroniškai. Pradedame balsavimą 299. Balsavimą baigiame. Atmesta. 307. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 310, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 312 už, prieš, susilaikė, atmesta. 314 už, prieš, susilaikė, atmesta. Gut. Dann kommen wir zu der nächsten Teil. O dabar galime pereiti prie kitos balsavimo sąrašo dalies. Pradedame nuo 17 kompromisinio pakeitimo. Jis atkrenta, nes buvo atmestas pirmasis blokas. Tai reiškia, kad atkrenta ir daug kitų pakeitimų. 18 kompromisas atkrenta, taip pat 324, 362. Balsuojame už 362, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. Trys šimtai šešiasdešimt trečias, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. Trys šimtai aštuoniasdešimt pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. Dabar pereiname prie kito pakeitimo. Trišimtai kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. Kitas pakeitimas atskrenta. Dabar 384, 384. Nesu tikras, ar pritarta ar ne. Dabar pažiūrėkime į 218. Tam pakeitimui buvo pritarta. Hmm? Yeah. 384. 384. Should we vote on Kaspari? Yeah, 384. Yeah, 384. 384. ja, sage ich ja. Also 384. Taigi, 384 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta šiam pakeitimui. 385 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 386 kas už, kas prieš, pritarta. 387 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 397 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 9.37. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. 9.38. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. 427. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dvidešimt ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, Pabandykime dar kartą balsuoti. Kas balsuoja už 24 kompromisą? Už? Prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmestas. Keturi šimtai keturiasdešimt trečiasis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 445, sako pirmininkas, ne vis dėlto ne. 12 pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 445 ir 13 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 449, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. Dabar 9.40, ne, jis atkrenta nes pritarėme 12 pakeitimui, tad 940 atmestas. Dabar 26 kompromisas, kas už. Kas prieš. Manau, kad teks balsuoti elektroniškai. Balsavimas pradedamas. 39 žmonės balsavo, kažkas dar nebalsavo. Na. Tikrai sudėtinga balsuoti. Pačioje pradžioje jau sakėme, kad turime žinoti, kiek yra kiekvienos frakcijos narių, kurie balsuos. Na, balsavimą baigėme, pritarta šiam pakeitimui. 457. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 14. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 463. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 464. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmestas. 942 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmestas. Dabar 15 pakeitimas kas už, kas prieš, Pasitiksinkime, balsuojame dėl 15 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusieji pritarta. 467 pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, susilaikę, atmesta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Du paskutiniai šiame puslapyje atkrenta. Dabar pereiname prie trečiosios balsavimo sąrašo dalies. was oh no sorry we we told yeah 493 mm -hmm. Also 493. Wer ist für 493? Wer ist dagegen? Pradedame balsuoti. 499 kas už, kas. Manau, kad tik balsuoti elektroniškai. Balsavimas pradedamas. 493 pakeitimas vertėjas atsiprašo. Kas balsuojate? Pradėkite balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Septynioliktasis ir 486. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 485. Kas už, kas prieš Ar yra susilaikiusiųjų? Atmestas. 483. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Dvidešimt aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Dabar 30 kompromisas, kas už. Trisdešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų? Pritarta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame dėl 31 kompromiso. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Penki šimtai trisdešimt septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusių jo pritartas? 18 pakeitimas ir 525 yra identiški, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Balsuokime elektroniškai. 18 ir 525 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 524. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Balsuokime elektroniniu būdu. 524 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. tikrai vos vieną balsą persvarą, tačiau atmesta šis pakeitimas. Dabar 32 kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų, atmesta. Penkišimtai penkisdešimtasis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų, atmesta. Atmestas šis pakeitimas. 543. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmestas šis pakeitimas. 557. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmestas. 63 kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Penki šimtai penkiasdešimt aštuntasis ir 559 ir 561 yra identiški, balsuojame už juos kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 947. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Balsavome dėl 947 pakeitimo. Dabar pakeitimas 554. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. 563, 564 ir 565. Kas balsuojate už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. 948. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Panaš, panašu, kad teks balsuoti elektroniškai. 948 balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar pereiname prie dėvę 49 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 950 kas už, kas prieš. Galbūt balsuojantis prieš galėtų dar kartą pakelti ranką, susilaikiusieji. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 34 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Panašu, kad buvo pritarta, tačiau būtų gerai pasitikrinti, tad balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. 34 kompromisas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 35 kompromisas, kas už. 35 kompromisas, kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Dabar pereiname prie konstatuojamųjų dalių. 36 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas vos vieno balso persvara. 33. Kas už, kas prieš. Kas prieš, galbūt galėtumėte dar kartą pakelti rankas. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 35 pakeitimas, kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Pritarta. 37 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Atmesta. Panašu, kad teks balsuoti vis dėlto elektroniškai, tad 37 kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Turbūt pakeitėte nuomonę. Prašau visada laiku pakelti rankas, kai balsuojame, kad būtų tikslus rezultatas. 37, 36, 41 pakeitimai kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, balsuokime elektroniškai. 37, 36 ir 41 balsuojame už jas visus kartu, balsuoti pradedame, balsavimas baigtas, atmesta. Dabar 42 ir 44 pakeitimai, kas už, kas prieš Ar yra susilaikiusiųjų? Panašu, kad ir čia reikės balsuoti elektroniškai. Dėl 42 ir 44 balsuojame, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 45. Kas už? kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Panašu, kad ir dėl šio teks balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 45-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 46, 47, 49 yra identiški, kas už balsuojate, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Dabar 51 pakeitimas. Pono Prusto pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar 52, 53, 54 už jas balsuojame kartu, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 38 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta.

Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 60. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Keturiasdešimtasis kompromisas. Kas už? 40 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Tuomet periname prie 76, kas už kas prieš. Dar kartelį. Septyniasdešimt šeštasis pakeitimas.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 75. Prieš susilaiko atmesta. 77, 78, 79. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 80 už prieš susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas pakeitimas. E, pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 82. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 41. Kompromisas. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. 42 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Pasitikrinkime. Nori pasitikrinti. Taigi, 42. Kompromisas pasitikrinkime elektroniniu būdu. Tik 39 balsai kažkas nebalsavo. Atmestas šis kompromisas. Keturiasdešimt trečiasis kompromisas. Kas už? Kas už 43 kompromisą prieš? Susilaiko? Priimta. 95. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pastikrinkime elektroniniu balsavimu. 95. pakeitimas. Abstimmung ist geschlossen. Ist Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. 46 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 46 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimtas šis kompromisas. Keturiasdešimt aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas. 104 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Labai ačiū priimta. 107. Ja. 112. Ja, ja, 112. Also, 100. 112 pakeitimas. No, it's 49 was adopted. False because part of the, part of the EU wide block. I mean, also ich habe den Hinweis vom, vom äh, Sekretariat, dass es Äh, fällt. Sekretariatas man sako, kad šis pakeitimas atmestas, kadangi balsavome bloku. Bet įsitikinkime vis tiek, pasitikrinkime. 107. Kas už? Prieš? Susilaiko? Taigi, atmestas 107. Dabar 112. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Deve septyni. Pirmasis blokas buvo atmestas, taigi atkrenta ir šis. Ne, ne sako pirmininkas. 97 balsuokime dėl 97, kas už prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas tryliktas, penkioliktas, šešioliktas, kas už? Prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas trisdešimtas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Neun. Buvo klausimas dėl 109-ojo. Viską išsiaiškiname, jis e, įtrauktas į bloką. Bet aš visada saugumo dėlį mėgstu pasitikrinti. 114 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Ketvirtasis, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 9.8. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Kitas atkrenta, kadangi priėmėme ketvirtąjį. 120. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 99. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Penktasis pakeitimas – ir 122. Jie yra vienodi, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 121. Kas už, prieš, susilaiko, priimta 121 priimtas vienbalsiai, jei teisingai matau, tad sveikinu. Reikės perskaityti, kas yra tame pakeitime. 50 kompromisas, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 123, 126 jie yra vienodi, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 128 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 124. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 90. Kas už? Pasitikslina pirmininkas atkrenta, kadangi 50 buvo priimtas. Balsavome dėl visų pakeitimų, o dabar atėjo laikas balsuoti dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu. Taigi pakeistas pasiūlymas balsuojame dėl jo, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Taigi, e, rezoliucija, dar kartą elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Tad pranešimas komiteto priimtas. Dėkoju, ponė Vinkler. Can I give him the floor to see what he wants to do? Herr Winkler, möchten Sie was beantragen? Ist nicht der Fall. Dann gehen wir so. Pone Winklerė, e, atrodo, jūs žodžio neprašote, taigi galime pereiti iškart prie plenarinės sesijos. O dabar kitas balsavimas. Tai yra balsavimas dėl energetinio saugumo. Šiek tiek greičiau vyks šis balsavimas, todėl paprašysiu jūsų likti savo vietose. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas kas už. Kas prieš? Susilaiko? Priimta. E, dešimtas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis, mes jį peršokome, kas už aštuntąjį prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Aštuntasis e, pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Aštuntasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. Aštuntas pakeitimas, jis yra pirmajame puslapyje. Balsavimas tebe vyksta. 39 jau balsavo, taigi uždarau balsavimą. Atmesta. Dabar 17. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 18. Kas už? Prieš? Priimta. Trečias kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Aštuntasis kompromisinės pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt aštuntasis pakeitimas kas už. Prieš kas prieš, susilaiko, priimta. 29. Kas už? Prieš. Susilaiko. Elektroniniu būdu pasitikrinkime. Balsuojame dėl 29 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. 30. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. 30. Kas už 29 balsuojame? Tik tai 37 balsai, ar visi jau balsavo? Jeigu taip, tai tuomet uždarau balsavimą. Priimta. 31. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 33. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 34-asis dviem dalimis už pirmąją dalį. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinsime elektroniniu būdu. 34-asis pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. 34 pakeitimo antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 34 pakeitimas antroji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Pakeitimas ši dalis atmesta. Kas už 36? Prieš. Susilaiko. Priimta. Kas prašė patikrinimo? Atrodo niekas. Gerai. 37. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 38. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 40. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, priimta. 45. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 48. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pastikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 48 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 51 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 55. E, dviemis dalimis balsuosime. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Elektroniniu būdu pasitikrinkime. Gal jūs galėtumėte aiškiau kelti rankas? 55 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Antroji 55 dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 56. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 63. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 kas už. Prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. 64 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 65. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 67. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 68. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septyniasdešimt trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 74. Kas už? Prieš. Susilaiko. Elektroniniu būdu pastikrinkime. Pradedame balsuoti. Septyniasdešimt ketvirtasis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyniasdešimt šeštasis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 77 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 78 už, prieš, susilaiko, priimta. 79 už, prieš, susilaiko, priimta. 80 e, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis, 80 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Deja, nepriimta. Dabar pereikime prie 81. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 81. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 82. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 82. Pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 83. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar perėsime prie galutinio balsavimo dėl pakeisto pranešimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 32 už, taigi priimtas pranešimas, sveikinu pranešėją. Užbaigėme balsavimo sesiją sėkmingai, labai ačiū Jums už tai. Yes, I Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben Sie. Gerbiami kolegos, palisėjote minutę, atsigavote, tie, kurie išeina iš salės. Prašau padaryti tai, kiek galima tyliau. Periname prie 12 darbo tvarkės klausimų. Tai yra intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir gynimo trečiosiose šalise strategija. Turime siūlomus pakeitimus, reikia juos aptarti. 159 pakeitimai. Suteiksiu žodį pranešėjai poniai Moska, prašau. Sì, grazie Presidente. Eh, come diceva, sono stati... Eh, Ačiū pirmininkė, kaip sakėte. Dėl intelektinės nusavybės teisė apsaugos yra pateikta 159 pakeitimai. Dėkoju kolegoms už įdėtą darbą. Pabandysiu trumpai peržvelgti tuos punktus, dėl kurių pateikti pakeitimai. Pabandysiu juos geriau išdėstyti tuos punktus, geriau nei buvo pirminėme pranešime. Aš tikrai nebejoju, kad visi tie pakeitimai leis man suformuluoti mm, šį dokumentą geriau. Pagrindiniai pakeitimai susijęs su to, jog reikia vidaus reglamentavimo ES prieš pradedant kalbėti apie išorės strategiją. Turime išsaugoti nuoseklumo lygį. Antras pakeitimų rinkinys susijęs su tuo, jog yra svarbu apskaičiuoti ir labai atidžiai įvertinti pusiausvirą tarp vaistų gamintų iš vienos pusės ir tų, kurie dalyvauja moksliniuose tyrimuose iš kitos pusės. Trečia e, problemų grupė susijusi su pakeitimais, tai yra sukurti tvarę aplinką elektroniniai priekybai, verslų internete ir kad tai apimtų vaistus net labiausiai nepalankioje padėtyje atsidūrusių gyventojų grupiai. Ir Kainų klausimas taip pat yra labai svarbus. Skirtingos kainos ryšiuosios šalyse ir ES šalyse. Turime atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių interesus, kad galėtume palaikyti dialogą dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Ši apsauga iš tiesų egzistuoja, būtina taip pat didinti vartotojų informuotumą šiais klausimais prieštaringiausi dalykai, su kuriais susiję daugiausia pakeitimų, yra tie klausimai, kurie iškilo diskusijose anksčiau vykusiuose šiame komitete. Pavyzdžiui, reikia išplėsti kriterijus. Dėl GSP plus ir taip pat ar mums reikėtų įtraukti e, bankus kaip bendrai atsakingus atsakingus ir dalyvaujančius sankcijų e, mechanizme. Tuomet, kai yra nustatomas piknaudžiavimas ar padirbinėjimas. Nemažai pakeitimų, kaip žinote, patikta ir kalbant apskritai, manau, galėčiau pasakyti, Mes turime siekti konvergencijos. Tai yra nuosavos uh, iniciatyvos pranešimas. Ir tikslas yra dar labiau pabrėžti, koks svarbus šis klausimas. Aš ir visi kolegos turbūt pritartų man, kad mes turime dirbti laikydamėsi šio principo Aš išnagrinėjau pateiktus pakeitimus ir manau, jog tikrai dirba labai, yra labai derlinga. Mes galėsime rasti kompromisinius pakeitimus, kurie išplės konsensusą ir pagerins pirminį tekstą. Per ateinačias porą dienų aš dirbsiu su tais kolegomis, kurie pateikė pakeitimus ir esu optimistiškai nusiteikus, jog mes galėsime uh, pasiekti tokio sprendimo, kuriam pritars komiteto nariai. Dėkuoju. Ema. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą ir už jos nuveiktą darbą komiteto vardu šioje labai svarbioje srityje. Manau, visi komiteto narai pripažins intelektinės nusibės teisų apsaugos svarbą, ypač trečiosiuose šalise Ypač turiu galvoje, kad priekybos politika turi užtikrinti ne tik tai apsaugą, bet ir įgyvendinimą tokių teisų apsaugos. Jeigu mes ir toliau būsime novatoriai šioje srityje ir pateiksime idėjus, e, pagrysime savo idėjas moksliais tyrimais, turime turėti labai tvirtą ir stabilų teisinį pagrindą pirminėme pasiūlyme yra labai e, gera pusiausvėra nustatyta tarp suinteresuotų šalių. Aš dar ne, nebaigiau, sako kalbėtoje, girdžiu tam tikrą, tam tikrus trikdžius, bet kadangi skridau šią naktį, gal tiesiog garsus ir mano ausise. Uh, Aš pasisakau už tos pakeitimus, kurie gali išlaikyti pusiausvyrą ir susiprinti tam tikrus svarbius elementus. Ir intelektinės nusavybės teisų apsaugos strategija turi apimti ir atsižvelgti visų suinteresuotųjų šalių nuomonę. Praeitie buvo įmanoma padaryti, kad e, tam tikri e, veikiantis asmenys buvo labai aktyvūs diskusijose, bet mes neturime jokių būdų sumažinti teisų apsaugos. Taip pat turime sekti pinigų srautus, siekiant užtikrinti, kad didžiausi intelektinės numbės teisės apsaugos pažaidėjai turėtų būti nubausti finansiškai. Reikia vertinti padarytus pažeidimus. Ir dar vienas dalykas dėl, dėl trečios grupės pakeitimo. Aš pritariu e, pranešėjos tikslai padėti trečiosioms šalims, tai yra e, pagerinti apsaugą intelektinės nusivybės teisių, bet aš nemanau, kad reikėtų į GSP sistemą įtraukti tų dalykų, nes ten yra susijęs su žmogaus teisėmis. Mes neturime per daug apkrauti tos e, e, sistemos, nes tuomet jinai bus jau nebeefektyvi. Ir aš taip pat padariau nuorodas į uh, ne žemės ūkio geografinės, produkto geografinės nuorodas aš pateikiau tos pakeitimus, bet aš manau, kad mes neturime užbėgti už akių tiem rezultatams, e, kurie, kurių siekiame. Dabar jau tikrai baigiau pirmininkę. Ačiū. E, pirmininkas atsiprašo, tikrai ne visada lengva suprasti, kada baigia kalbėtojos pasisakymą, kada ne. Pone Sanders, prašau. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur président. Dėkuoju pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už, uh, nus, uh, už savos iniciatyvos pranešimą. Mes visi žinome, kaip yra svarbu intelektinės nusavybės teisės ir jų apsauga. Europa yra toks žemynas, kuris užsiema inovacijomis, kūryba ir labai svarbu pasistengti apsaugoti uh, ateinant dešimtmetį tą visą intelektinę nusavybę, dėl to reikia parengti tinkamą apsaugos strategiją. Reikia skatinti kūrybinius procesus, tačiau iš kitos pusės labai svarbu ir išsaugoti mūsų įmonių konkurencingumą ir kompetenciją. Trim kryptimis vyksta, patikti yra pakeitimai. Vis pirma, žinoma, reikia e, vykdyti įsipareigojimus su trečiosiomis šalimis, užtikrinti tinkamus teisės aktus ir jų gyvendinimą, mes turime geriau apsaugoti ir gindyti e, valstybės narės ir trečiasias šalis, tai yra e, pasaulinės organizacijas, kurios dirba šioje srityje, intelektinės nusavybės apsaugos srityje, trečiaisiuose šalyse reikia geriau apsaugoti teisės, bet ir didinti pasitikėjimą valstybių narių įmonėms, kad jos investuotų į trečiasias šalis. Ir antras dalykas, ES turi sukurti ambicingesnę intelektinės nusivės teisų apsaugos ir gynybos strategiją, ypač trečiosiuose šalyse. Visų pirma, tai yra susijęs su geografinėmis, nuostatomis, apie tai kalbėjome šį rytą. Aš taip pat galvoju apie TTIP dėrybas e, priekybos srityje. Ir tose visose sritise būtina sustiprinti lenkinės nusavybės teisų apsaugą. Ir trečias dalykas, aš tam pritariu, reikia išsaugoti pusiausvyrą dėl intelektinės nusibės teisių apsaugos ir inovacinės pramonės ir iš kitos pusės E, trečiasias šalis, e, besivystančias šalis. Galbūt reikėtų e, licenzijų sistemą įvesti ir taikyti ją svarbiausiams vaistams, kad ir neturtingiausios šalės turėtų prieigą prie svarbiausių vaistų. Mano suprintu, reikėtų sąlygas nustatyti GSP plus sistemai, Tai tiek e, pastabų, kurias aš norėjau išsakyti. Ačiū. Dėkuoju. Toliau, ponė Mulė, prašau. Yes, now it works. Voorzitter, ik dank mevrouw Alessi voor. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešė iš pranešime. Kalbėsiu apie penkis mūsų pateiktus pakeitimus Trys skirtingi klausimai yra liečiami. 28 pakeitimas. Čia norėčiau kalbėti apie Horizontas 2020 sistemą. Tai yra bendradarbiavimas tarp vyriausybių ir verslo įmonių. 31, 32, 33 susijęs su ES stebėsenos centru, kuris turėtų būti kurtas. ES mes panašu, kad pamirštame tai, kad pasaulis nepasibaigė ties mūsų išorės sienomis. Mes turime bendradarbiauti su išoriniu pasauliu, su kitomis Europos šalimis, ypač kai kalbam apie intelektinės nusaibės teisės. Europos patentai apima intelektės nusibės teisė apsaugos klausimus. Žinoma, galime gerinti šią sritį, bet mes neturime didinti biurokratijos šioje srityje. Ketvirtas pakeitimas - VIPAU susitarimai Jie buvo, jie buvo pasirašyti kaip dvišaliai susitarimai ir jie yra svarbus, turint galvoje Paryžiaus ir Perno susitarimus, ypač, ypač Paryžiaus streamą, kur kalbama apie apeliacijų kontrolę. Tai tiek pastabų, ačiū. Dėkuoju, Žanik nėra. Pone Rodrygės, prašau. Gracias, prezidente. Yo también quiero. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjai, kuri tikrai nuveikė didžiulį darbą sudėtingų klausimų. Norėčiau pakalbėti dviem klausimais, kurie yra svarbus. Jeigu mes tikrai norime rimtai apsaugoti intelektinės nusavybės teisės, Visų pirma, mums reikia didinti informuotumą tarp ES piliečių. Labai svarbu, kad žmonės suvoktų, jog elgesys ir įsipareigojimas piliečių kaip vartotojų yra žymiai svarbesnis nei reglamentai piliečiai turėtų visų pirma gerbti intelektinės nusavybės teisės, nes jeigu jie to nedarys, tai mes negalėsime pasiekti jokios pažangos. Kitas svarbus klausimas - pusiausvira. Pusiausvira tarp intelektinės nusavybės teisų turėtųjų ir viešųjų klausimų, pavyzdžiui, teisė į sveikatos apsaugą. Mes tikrai ryštingą žingsnį žengėme į priekį, pagerindami prieigą prie vaistų tiems žmonėms, kurie neturi pinigų. Tai yra problema ne tik, ne tik besivystančiose šalyse, bet ir Europos Sąjungos šalyse, mano valstybėje narėje. Yra svarbu užtikrinti priegą prie vaistų dėl nepakankamo reglamentavimo, dėl patentų sistemos. Labai svarbu, kad patentai ne tik suteiktų didžiulius pelnus vaistų įmonėms, paprastų žmonių sveikatos sąskaita. Taip neturėtų įvykti. Esu tikras, jog visos frakcijos pritars šiai nuomoniai. Todėl aš manau, jog visuomenės informuotumo didinimas tokiais klausimais kaip prieiga prie sveikatos saugos yra labai svarbus. Dėkoju. komisija ponas Jesin. Ponas Jesin. Kalba be mikrofono. Tai labai svarbus klausimas ir tikrai nuvelia tai, jog tiek mažai komiteto narių dalyvauja diskusijose. Aš buvau užsėmęs bendraisiais rinkimais savo šalyje ir galbūt neskyriau tiek daug dėmesio, kiek turėčiau šiam klausimui visa situacija ir visi klausimai, kuriuos iškėlė anksčiau kalbėjusysis, yra labai įdomus. Kalbant apie medicinos tyrimus. Medicinos tyrimai yra labai brangus, nebent jos apsaugo, pa... jeigu jų nesaugo patentai, jie iš viso negalėtų vykti. Kita vertus, ir tai yra kitas svarbus klausimas, kurį iškėlė kol... mūsų kolega, jeigu egzistuoja vaistai, o žmonės neįstengia jų nusipirkti, tai jie negali ir jais pasinaudoti. Tai yra didžiulė problema. Tačiau dar viena problema, kurią turėtų spręsti galbūt Europos komisija, aš norėčiau apie tai pakalbėti. Dar yra dvi sritis, į kurias noriu atkreipti komisijos dėmesį. Visų pirma, mes anksčiau apie tai kalbėjom. Praėjusios kadencijos parlamente aš esu pateikęs pakeitimų. Aš balsavau už, o konservatoriai prieš. Aš tik noriu pasakyti tai, jog mes turime labai gerą teisę sistemą Jungtinė karalystė ir turime labai gerą patentų teisės sistemą. Tikrai pasaulis galėtų pavydėti. Tačiau ES komisija nuolat stengiasi tai susilpninti ir atvirai sakant, noriu apie tai pakalbėti. Iš šios pasiūlymus reikėtų labai skeptiškai vertinti. Aš tik tai norėčiau, kad kiti europarlamentarai iš Junktinės karalystės bent jau žinotų apie tai ne vien ignoruoti tai. Paprastai taip ir atsitinka. Trečia sritis, į kurią noriu atkreipti dėmesį. Trečiame puslapyje viršų yra nuoroda ir sakoma, kad Europos Sąjungai skaitant Europos komisiją ir kitas tarptautinės organizacijas, skliauteliuose iš, išvardytos tarptautinės organizacijos, ragina įvesti intelektės nusavės teisių pažeidimo priemonės. Valstybės narės daugeliu atveju, bet ne visais atvejais, tose tarptautinėse organizacijose patenka Europos Sąjungos apriepti, o tos organizacijos, kurios nepatenka Europos Sąjungo, pavyzdžiui, didysis aštuntukas. Bet juose dalyvavo Europos komisija. Bet yra tai svarbus klausimas. Pirminkė, jeigu jūs mojuojate, aš galiu ir sustoti kalbėti, galiu baigti savo pasisakymą. Pirmie, aš manau, kad jūs galėtumėt paklausyti, ką aš sakau, nes galėtumėt pasimokti. Aš svarbu labai svarbiais klausimais. Valstybės narės, jeigu jos nepriklauso tarptautinės organizacijos, kurios tos organizacijos tarptautinės yra labai svarbios, kaip, egzistu, kaip demonstruoja šis pranešimas, tai arba jos patenka Europos Sąjunga kaip pasaulinė priekybos organizacija, arba jų balsas yra nutildomas jungtinių tautų, pavyzdžiui, gen... bendroji taryba. Valstybių narių intelektinė nusavybė bus žymiai geriau apsaugota, jeigu jie turėtų balsą septyniose orga... tarptinėse organizacijose, kurios yra e, paminėtos šiame dokumente. Norėčiau tęsti toliau, bet Deja, turiu baigti. Paprastai, pirmininkė, aš tengiuosi labai aiškiai ir tiksliai pasisakyti ir gana trumpai pasisakyti. Ir aš manau, kad jūs, kai pamojavote, kad aš sustojau, tai sustočiau kalbėjęs, tai buvo gana neteisinga mano atžvilgiu. Galbūt komisijos atstovai galėtų atsakyti mano iškeltus kai kurios klausimus. Pirmininkas, mojuodamas savo ranką ar plaktuko, aš tikrai neutraliai elgiuosi. Komisija, ponas Jensen, prašau. Thank you, Chairman. Uh, I can be Ačiū labai, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu pasakyti tik vieną dalyką. Be abejo, itin susidomėję klausėme šiandieną vykusių diskusijų. Ir taip pat esame atidžiai išanalizavę visus tuos pateiktus pakeitimus. Tikrai daug įdomių E, pasiūlymų yra pateikta tuose pakeitimuose ir tikrai nekantraujame dirbti kartu su pranešėju bei kitais. Ieškosime geriausių kompromisinių pasiūlymų pasiūlytoje strategijoje. Tad tiek būtų mano pastabų šiandieną. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai poniai Moska. Ačiū labai. Pone pirmininkė. Norėčiau dar vieną dalyką priminti. Pažiūrėjus į pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, suprantu, kad svarbu atspindėti kolegų skirtingas nuomonės, net jeigu tai reiškia, kad man teks paukoti kai ką iš savo pateiktų pasiūlymų. Norėčiau susijęti savo nuomonės, apjungti jas kartu su kolegų pateiktais pasiūlymais ir tikiuosi, kad pavyks parengti tokį pranešimą, kurį galės palaikyti visi mūsų komiteto nariai. Priešingai nei vienas iš kalbėjusių kolegų, aš manau, kad nuosekli strategija skirta intelektinės nusavybės teisų apsaugai sudarytų mums galimybę e, turėti tokį tvirtesnį kozirį dėrybose ir taip pat sudarytų galimybę elgtis sąžiningai, kalbant apie ir ES piliečius, ir ne ES piliečius, nes šis teisės aktas galėtų būti panaudotas visų ES valstybių narių ir be abejo prieiga taptų lengvesnė, o iš kitos pusės apsauga būtų daug didesnė toms inovatyvioms kompanijoms. Tad tikrai būtų naudinga ir mūsų piliečiams, ir ekonomikai. Ačiū labai. Per kitą komiteto posėdį gegužė 6-7 dienomis bus balsuojama dėl šio pranešimo. Tad dabar jau galime pereiti prie kitų dviejų darbo tvarkės punktų. Vyks bendros diskusijos. 13 ir 14 darbo tvarkės punktai. Kalbėsime apie maisto produktus pagamintus iš gyvūnų klonų bei jų pateikimą rinkai ir pasisakys mūsų ekspertai, puikiai išmanantis GMO ir klonavimą. Kolegė iš Britanijos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na taip, pabandysiu pristatyti šiek tiek kitokią nuomonę. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, turbūt pamenate diskusijas vykusias praėjusiu metu pabaigoje, buvo kalbama apie naujus maisto produktus ir tos jungtinės diskusijos yra susijusios su antraja trijų dalių paketo dalimi, kur kalbama apie naujus maisto produktus ir klonavimą. Praėjusį kartą kalbėjome apie tradicinį e, maistą, tradicinius maisto gaminius iš trečiųjų šalių, o dabar periname prie kitų dviejų paketo teisės e, aktų, ten kalbama apie klonus ir dabar klonai yra laikomi naujais maisto produktais ir turi pereiti e, būtent jiems produktams taikomas procedūras, jeigu norima pateikti tokius gaminius ES rinkai. Ir nors nebuvo jokio prašymo e, suteikti atskirą leidimą tokiems gaminiams ES, oficialiai tokie gaminiai tarsi ir nėra draudžiami. Be abejo, daug diskusijų vyko Europos parlamente ir komisija nusprendė pakeisti savo požiūrį ir e, nusprendė atskirti klonus nuo naujų maisto produktų pasiūlymo. Tad buvo parinkti du pasiūlymai skirti klonų klausimui. Vienas iš jų yra direktyva ir tuo pasiūlymu ketinama uždrausti klonus ES, o kitas pasiūlymas norėtų uždrausti klonų produktų pateikimą ES rinkai. Envi komitetas ir mūsų komitetas rengė bendrą pranešimą susijusi su pasiūlymu bei bendro sprendimo prieimimo procedūra ir nusprendžiau, kad e, jeigu jau mes turime teisę išsakyti savo nuomonę, geriausia būtų pateikti vieną pranešimą, vieną nuomonę, kurioje būtų aptariami abu su klonavimu susiję pasiūlymai. Ir tai tikrai palengvintų padėtį ir taip pat mūsų pakeitimais e, galėtų lengviau vadovautis vadovaujantis komitetai. Pritariu komisijos siekiu išspręsti šią ilgalaikę problemą ir nustatyti veiksmingą klonų draudimą ES, tačiau nustatėme vieną svarbę spragą kartu su kolegomis iš kitų politinių frakcijų ir vadovančių komitetų, tai yra tai, jog siūlomas sprendimas nebūtų taikomas um, klonų palikuonėms. Ir maisto produktai iš klonų palikonių yra toks centrinis elementas ES piliečiai, manau, aiškiai išsakė savo nuomonę, jog jie nenori vartoti produktų e, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, tad manau reikėtų vadovautis Agri komiteto, kitų vadovaujančių komitetų nuomonę ir įtraukti tai ir į mūsų nuomonę. Na ir inta rengiamos nuomonės pagrindiniai elementai yra susiję su priekyba, taip pat su, su derinimu su ES taisyklėmis, pasaulio priekybos organizacijos tvarka, e, kurios laikosi valstybės narės. Labai svarbu parengti mūsų taisyklės taip, kad jų nebūtų galima užginčyti pasaulio priekybos organizacijoje ir reikia aiškiai apibriežti, kas yra leistina, o kas ne. Dabar trečiasis GAT straipsnis numato galimybę e, atskirti tuos gaminius, kurie gali būti susėti ir Kalbant apie klonus ir jų palikonys, jie negali būti laikomi standartiniais, įprastiniais e, gyvūnais, tai yra taikoma ir iš jų pagamintiems gaminiams. Dabar draudimas pagal GAT teisės aktą 20 straipsnį, jeigu yra reikalinga imtis kažkokių priemonių apsaugoti visuomenės veikatą, galima tai padaryti ir būtent panašų pakeitimą aš pateikiau e, dėl to, kad tas elementas būtų įtrauktas į direktyvą, tad tokie būtų nedideli pakeitimai susiję su komisijos pateiktų pasiūlymų. Būtų įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų iš skirtingų frakcijų nuomonės ir kadangi tikrai sėkmingai dirbome naujų maisto produktų klausimą sprendžiant, tikiuosi, kad ir šį kartą pavyks parengti tokią intą E, nuomonė, kuri prisidės prie Envi ir Agri komitetų atliekamo darbo. Ačiū. Ačiū labai dabar, Daniel, prašau. Gerbimi kolegos. Santiago Fizis vardu norėčiau išsakyti jo komentarus ir nuomonę. Gaila, jis negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Tikrai Labai jautrus klausimai ES ir Eurobarometro 2020 metais atlikta apklausa rodo, kad ES piliečiai mano, jog gyvūnų klonavimas yra nesaugus, neteikia jokios naudos ir tik 18 procentų respondentų apskritai pritarė šiai technikai. Na ir parlamentas ne jau ne vieną kartą nuosekliai bandė įtraukti į sąjungos teisės aktus konkrečias nuostatas susijusias su klonavimu, kad būtų atsižvelgta į ES piliečių nuogastavimus. Tad manome, kad nereikėtų keisti nuomonės ir šiuo atveju, kalbant apie naująją direktyvą, nes svarbiausia susikoncentruoti ties tais teisos e, te, teksto aspektais, kur reikėtų kalbėti apie tarptautinę prekybą. Na ir palaikome ponios Dalin pasiūlytą e, nuomonės projektą, ji pabrėžia tikrai svarbiausius elementus. Kalbant apie G20 straipsnį, bei daroma nuoroda, ta nuoroda yra teisinga, juk Visos priemonės susijusios su draudimu siekia saugoti žmonių sveikatą ir gerovę. Dabar 48 reglamento straipsnis. Nesu tikras, ar tai yra tinkamiausias e, teisės e, aktas šiuo atveju. E, jeigu taip, tada tai yra susijęs su konkrečiamis importo sąlygomis pagal šį straipsnį. Dar kitos pranešėjo siūlomos nuostatos nuoroda daryti į dauginamasias medžiagas. Nežinau, galbūt reikėtų čia tokios bendros apibriešties, pritariu 5.2 pakeitimui, kur nuomonės referente pateikė konkrečių pasiūlymų ir manau, kad mums reikėtų e, nuomonėje susitelkti kiek, ties kiek įmanoma konkrečiais dalykais, šiek tiek apriboti jos apimti. Ačiū. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už visą atliktą darbą. Turiu pasakyti, kad kalbant apie e, klonavimo pasiūlymus, e, mano nuomonė nėra visiškai aiški. Kalbant apie komercinį klonavimą, taip jis vyksta Europos Sąjungoje ir jau yra tam tikrų priemonių nacionalinių ir Europos Sąjungos lygių e, susijusių su naujais maisto produktais ir tai užtikrina, e, kad būtų laikomasi taisyklių. Taip pat nemažai bejonių kyla dėl galimo šių teisės aktų poveikio. Pati taryba iškėlė klausimus susijusius su teisiniu pagrindu ir neaišku, ar komisija tinkamai naudojasi savo kompetencijomis šioje srityje. Taip pat kalbama apie tai, kad tai gali sukurti naujų kliučių su mūsų prekybiniais partneriais jo lab, kad, e, kad e, kyla klausimų dėl suderinamumo su PPO taisyklėmis. Na ir jeigu bus praplėstas tas teisės aktas ir bus įtraukti klonuotų gyvūnų palikonės, manau, kad tai gali tapti įtin brangu ir sudėtinga e, ūkių savininkams. Taip suprantu visuomenės susirūpinimą ir baimę, jog kyla abejonių dėl maisto gaminių pagamintų iš klonuotų gyvūnų, tačiau be abejo mes turime kažkaip tai reaguoti į tas abejonės, užtikrinti, kad būtų vykdoma kontrolė. Na ir jeigu bus atliekama pakeitimų sistemoje, aš manau, kad e, nereikėtų stiprinti komisijos siūlomų priemonių, jos jau ir taip yra gana drakoniškos, jeigu galima tai pasakyti. Ačiū. Nes... Ačiū labai, Frederik, prašau. Ačiū pirminkė, aš norėčiau, kaip ir ankstesnį kalbėjusiai, padėkoti pranešėjai už puikia, nu, puikų nuomonės projektą. Aš pritariu e, tom pasavom, kuris išsakė kiti kalbėjusi, tai yra labai geras pagrindas solisiam darbui ir tai leis tiek demokratams ir liberalams bendradarbiauti tarpusavį. Čia kalbama ir apie uh, E, gyvūnų klonavimo labai aktualų klausimą, tai yra opus klausimas. Ir tie, kurie dirbo ir ankstesnės kadencijos parlamente, žino to klausimo svarbą. 2006 metais dėja mums nepavyko šio dosie dėl jo susitarti, dėl klonavimo. Ir tikrai klonavimo klausimas nėra naujas, nėra kažkoks, kažkokia naujas dalykas. Ir daugiau nei pusė ES gyventojų mm, labai jautriai žiūri į šį klausimą. Vyriausių argumentų yra pateikiama tiek, tiek saugumo tokio, to, maisto produktų, tiek e, sveikatos požiūrių. Uh, Aš nemanau, kad reikėtų priminti tuos sunkumus susijusius su e, tokių gyvūnų dauginimu, e, prisimenant e, avelės dolį atvejį klonuotos. Ir dabar šiame pasiūlyme, kurį mes svarstame, dėl, dėl turinio galėčiau pasakyti, jog mes esame už, pritarėme pasiūlymo tačiau reikia e, nusatyti tinkamą, pusiau, e, tinkamą pusiausvyrą tarp draudžiančių priemonių ir e, priekybos priemonių pasaulinėje priekybos organizacijoje. Klonuotų gyvūnų palikuoniai šis klausimas yra svarbus, nes su liberalais kalbėjomės ir taip pat kalbėjomės su dviem bendra pranešėjais ir mes sutarėme dėl uh, nuomonės, jeigu toks grinas draudimas ir griežtas, kaip siūlomas dabar, antrame, trečiame ir ketvirtame pakeitime, tai būtų pernelik toli nueita. Žinoma, mes dar tai padiskutuosime, aš su pranešėja dar patik... diskutuosiu, bet liberalų frakcija norėtų labai aiškias sąlygas nusakyti, kalbant apie šankstinių leidimų davimą su labai e, tikslių ženklinimu ir atsekamumu. Taip pat, kai kalbama apie importą, dirbant su mūsų, su mūsų partneriais. Ir labai svarbu užtikrinti, kad būtų visa reikiama informacija, kad jeigu nėra pateikiama visa reikalavimo informacija, tai neturėtų vykti ir priekyba. Trečiųjų šalių atveju, kur nėra klonavimo reikėtų taip pat nustatyti atitinkamą ženklinimą, kur, kur būtų galima atsekti Parlamento delegacija laikėsi tokios pozicijos, kalbant apie novatorišką maistą, e, kovo mėnesio e, tarybos e, posėdyje. Aš siūlau trečią A naują straipsnį. Ir tikrai nėra jokio kito politinio pasirinkimo, kaip tik tai draudimas klonavimo technikos nors taip ir buvo sakoma, bet e, praktikoje tai nevykdoma ir, ir vyksta prekyba tokio tipo e, klonuota, klonuotų gyvūnų mėsa. Ačiū. O dabar ponia Farenta. Grazie, prezidente. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad Jūsų įsitikinimai tikrai yra tarsi atsakymas į mūsų susirūpinimą. Ir pratesiant prieš mane pasisakiusio kolegos nuomonę, manau, kad nėra jokių kažkokių alternatyvų tarp draudimo ir atsiekamumo. Atsiekamumas turėtų sustiprinti draudimą, tačiau tai nėra kažkokia tai alternatyvi priemonė pačiam draudimui. Dar keletas pastabėlių, kurias norėčiau užsakyti. Man atrodo, kad pranešėjai jau ir pati daugumą tų klausimų teisingai iškėlė. Šiuo metu nėra vykdomas gyvūnų klonavimas žemės ūkio tikslais. Ir būtent tą elementą turime iškelti kaip prioritetinį. Na ir, pavyzdžiui, pažvelkime į tai, kaip klonavimo klausimai sprendžiami Junktinėse Amerikos valstijose. Juk derėmės dėl TTIP su JAV ir turime atidžiai stebėti, kokia situacija yra ten. Kalbant apie mėsą iš klonuotų gyvūnų, man atrodo, kad draudimą reikėtų e, išplėsti, e, taikyti tą draudimą ir e, sėklai, taip pat kiaušinėliams bei embrionams. E, reikėtų nepamiršti ir klonuotų gyvūnų palikonių klausimų. Tad tikrai dar kartą reikėtų pabrėžti vieną svarbų dalyką. Klonavimas yra e, leidžiamas kitose trečiosiose šalyse. Tad dėl mokslinių ir etinių priežasčių, kurių dabar neaptarinėsiu, tam reikėtų daug laiko, reikia būti itin atsargiems su tokių importuojamų medžiagų klausimais ir taip pat su klonuotų gyvūnų palikonių importuojamais produktais. Envi komitetas kalbėjo taip pat apie tai, jog turėtų būti e, taikomas draudimas palikonių produktams ir e, dauginamai medžiagai, reprodukciniai medžiagai. Tačiau pilnas atsakamumas mūsų nuomonė tikrai yra būtinas reikalavimas, priešingų atveju būtų sudėtinga apskritai taikyti tokį draudimą, nes reikia pilno, šimtaprocentinio tokių klonuotų gyvūnų atsekamumo, taip pat jų produktų atsekamumo, nemažiau svarbu užtikrinti, kad reprodukcinė medžiaga bei palikonių produktai iš trečiųjų šalių būtų pilnai identifikuojami ir kad būtų taikomi tokie pat standartai kaip ir ES, kalbant apie atsiekamumą. Labai trumpai noriu padėkoti pranešėjai, pasveikinti ją su labai kokybišku pranešimu. Mums atrodo, jog yra labai svarbu drausti klonuotus gyvūnus, bet taip pat mums atrodo labai svarbu kalbėti apie klonuotų gyvūnų palikonis. Mes manome, jog būtina atsižvelgti į visą tai, būtent į palikonis klonuotų gyvūnų, kad ta, mūsų teisės aktai rengiami būtų aktualūs. Taigi mes pritarėme šiai idėjai. Ačiū. Merci. Dėkoju. Toliau Madame Begi. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą. Tikrai pritariu daugumai jos komentarų. Mes kaip frakcija esame visiškai nusistatę prieš klonavimą, mūsų pozicija yra visiškai aiški, nes tikrai daug kančių yra sukeliama tokiems gyvūnams, kurie klonuojami, daug įvairių apsigimimų fiksuojama, ta tikrai uh, negalime sudaryti galimybių, kad maisto produktai iš klonuotų gyvūnų būtų pateikti ES rinkai. Be abejo, yra tokių, tokių šalių, kur klonavimas yra visiškai legalus, teisėtas. Ir mes, europiečiai, vietoj to, kad smerktume tokią uh, praktiką, pasirašome laisvosios prekybos susitarimus su tomis šalimis, kuriuose klonavimas yra teisėtas. Neretai nutinka ir taip, kad e, taip, ten yra taikoma griežta kontrolė maisto produktams, tačiau bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, kalbant apie JAV, maisto ir vaisto administracija neleidžia parduoti um, gaminių iš klonuotų gyvūnų. Tad, pavyzdžiui, jeigu pagaminamas sumuštinis iš klonuoto gyvūno mėsos, reikia užtikrinti, kad jeigu jau tai daroma, kad tai būtų teisėta. Na ir kalbu apie šalis, su kuriomis mes nuolat deramės, tai yra JAV, su kuria deramės dėl TTIP, taip pat Kanada, su kuria e, sudarytas setas susitarimas. Na ir net nebejoju, kad tie susitarimai tikrai darys įtaką produktų išklonotų gyvūnų rinkai. Be abejo, pritarėme tam, kad reikia uždrausti klonuotų gyvūnų produktus, tačiau reikia nepamiršti ir palikonių klausimo, su tuo susijusio draudimo. Manau, kad tikrai reikia bandyti rasti e, geresnį susitarimą su tomis šalimis, su kuriomis vykdome priekybą. Be abejo, itin džiaugiamės pranešėjos atliktų darbų, teiksime savo pasiūlymus dėl pakeitimo tikrai itin komisijai, prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes atidžiai klausėmės visų pasisakymų ir norėtume atkreipti dėmesį į du pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Interesai išsiskiria, bet mes turime teisės aktus. Taip pat turime ir tarptautinius įsipareigojimus. PPO reikalauja nesimti tokių priemonių, kurios diskriminuotų priekybą, kurios pakenktų teisėtėms tikslams. Kalbant apie klonus ir jų palikuonės, lyginant su kitais produktais, tai yra tokie panašus produktai. Taigi yra kalbama apie panašius produktus. Mes savo pasiūlyme atsižvelgėme į gyvūnų gerovės aspektus, e, klonų kontekste, taip pat surogatinės motinos kontekste. Ir uždraudėme importuoti tos klonus. E, tačiau sunku yra pateisinti priemonės dėl klonų palikuonių. Taigi sudėtinga čia yra taikyti čia gyvūnų gerovės priežastis jau tam kitam produktų žingsniui. Draudimas maisto e, gaminama iš klonų palikuonių, būtent apie tai kalbėjo keli parlamento nariai. E, taigi stebėsenos sistema tokių produktų labai pakenktų e, gamybai trečiosiose šalyse ir priekybai su ES. Dėl to mums reikėtų tinkamo pagrindimo, jei norėtume praplėsti mūsų priemonės ir įtraukti e, daugiau dalykų, negu kad dabar siūlome. Mes be abejo toliau analizuosime išgirstas pastabas, bet kol kas neturime pakankamai elementų, kad galėtume uždrausti maistą gaunamą iš klonų palikuonių. Toks dabar yra komisijos požiūris. Ačiū. Thanks a lot, Judith. Dėkoju labai dabar, Julį. Ačiū. Dėkoju visiems pranešėjams, kalbėtams. Aš pasižymėjau visas pastabas, matysime, kokie bus pateikti pakeitimai ir tuomet vykdysime dialogą. Reikės atsižvelgti į visuomenės susirūpinimą dėl klonavimo, bet tuo pat metu nereikėtų tų e, pernelyg e, apribojančių priemonių, kaip buvo išsakyta. Dėkoju. Labai ačiū. Tikiuosi, kad klonavimas <laughs> parlamento narių nebus įmanomas, bet pasižiūrėsime. Kągi gerai, e, dabar dėl pakeitimų e, galutinis terminas e, yra balandžio 17 diena vidurdienis, o dabar baigiu šį klausimą ir perinu prie kito. Ponas Fielė yra pranešėjas dėl vakarų Afrikos valstybių VAVEP bei VAEPS ir ES bei jos valstybinių narių ekonominės partnerystės susitarimo. Prieš perdodamas žodį jam, aš norėčiau paprašyti komisijos per dvi su pusę minutės pristatyti, koks yra, kokia dabar susitarimo padėtis ir procedūra. Dėkoju. Labai ačiū. Labas, labai diena visiems. Dėl esamos padėties. Kaip žinote, mes dabar jau prieėmė prie pasirašymo ir ta procedūra vis dar yra tesama. Noriu Jūs informuoti, kad e, Vakarų Afrikos prezidentas e, sustiko su Mimicela ir praėjusią savaitę buvo įsitikinęs, jog regione bus įvykdyta ta procedūra. E, po susitarimo praėjusiais metais visos šalis organizavo įvairius seminarus bei renginius, į kuriuos mes buvome kviečiami. Aš džiugiuosi, kad būtent tos šalis organizuoja šios renginius, o ne mes. Būtent jos nori skatinti to susitarimo įgyvendinimą. Tad vyko tie seminarai ir netgi tose šalise, kur e, buvo ebolos epidemija, pažiūrėjau, Sierra Leone, taip pat dalyvavo e, tose veiksmuose ir e, atstovai lankėsi Europoje. Mes ten susitinkame su klausytojais, kurie akivaizdžiai supranta, jog šis susitarimas gali užtikrinti labai būtinas investicijas. Ir manau, kad mūsų užduotis yra paremti jų e, tikslus. Kaip galite įsivaizduoti, tas susitarimas yra tikrai ambicingas, jis e, yra sudarytas iš penkių dalių. Jūs e, turėjote bejonių dėl tvaros, tvaraus vystimosi dalies. Aš išklausiau tas abejonės, bet man jos atrodo nepagristos. Yra vienas puslapis, bet nesvarbu, ar turime puslapį ar dešimt, juk mes turime kokį nors susitarimą ir jis yra tikrai puikus pagrindų susitarimas, kuriame yra patys svarbiausi elementai. Tarkime, 8 ir 11, nuo 8 iki 11 straipsnio yra kalbama apie žmogaus teisės, 50 straipsnėje yra kalbama išskirtinai apie darbą. Aš visą tai miniu, nes matau, kad tarp klausytojų yra tų, kuriems tai labai aktualu. Net ir kalbant apie sankcijas, yra tokių dalykų, kurių e, laisvos prekybos susitarime nėra ir niekada nebus. Yra tvaraus e, vystimosi E, skyrių, dėl kurių tiesiog paspaudžiama ranka ir sutariama. Taigi dažnai yra e, girdima apie vakarų Afriką e, neigiamos istorijos, tačiau šiuo atveju tai yra puikus pavyzdys ir mes tikrai turime jiems padėti sudaryti šį susitarimą. Dėkoju, o dabar dvi minutės pranešėjai. Labai ačiū. Prireikė dešimties metų, viskas vyko sudėtingai, bet aš kaip pranešėjas labai džiaugiuosi, kad dabar jau mes galime džiaugtis tais pasiekimais. Aš taip pat buvau ir šešėlinis pranešėjas dėl patekimo į rinką, tad žinau, kaip sudėtingai vyko dėrybos. 2013 metais mes balsavome dėl kompromiso, kuriame buvo teigiama, kad Ankstesnis režimas turi pasibaigti praėjusiu metu spalio mėnesį. Taigi gerai, jog mes dabar turime tą susitarimą, kuris garantuos, jog nebus prarastas tų rinkų patekimas į Europos rinką. Vis dėlto laikas bėga ir mes privalome ratifikuoti šį susitarimą kaip įmanoma greičiau, nes kitų atveju šalis kaip Gana ar e, dramblio kaulo iškišulys tiesiog praras tą galimybę patekti į ES rinką. Vis dėlto mes kalbame kur kas daugiau, nei vien tik tai apie patekimą į rinką. E, tai yra e, labai naudinga situacija ir ES ir be abejo vakarų Afrikos šalims. Labiausiai dėl to, kad e, čia yra numatyti vystimosi elementai skirti tiek verslui, tiek prekybai. Taip pat pirmąjį kartą yra vadovaujamas regioninės integracijos požiūriu, o tai yra labai svarbu. Aš taip pat manau, kad tai sustiprina ankstesnę partnerystę tarp šių dviejų regionų. Vakarų Afrika yra labai svarbi Europos ekonominė partnerė. Vakarų Afrika yra didžiausia prekybos partnerė subsaharinėje Afrikoje ir tą patį galima pasakyti apie judėjimą abiejomis kryptimis. Žinau, kad e, kai kurie labai kritiškai vertina e, padėtį, tačiau aš nematau, kuo pagrįsta yra ta kritika. Tai nėra simetriškas susitarimas. Akivaizdžiai yra teigiama, kad e, Europos rinka turi iš karto atverti savo rinką ir Afrikos šalis per 20 metų perinamąjį laikotarpį. Čia mes kalbame apie vartotojų prekes. Akivaizdu, kad jie neturi sumažinti eksporto muitų, tačiau numatyta sinergija susitarime. Aš norėčiau dar daugiau pasakyti, vis dėlto turiu apsiriboti, kadangi laikas baigėsi. Dėkoju, dabar šešėlinį pranešėjai kiekvienam po pusantros minutės. Džiūt, prašau. Dėkoju, Noriu priminti, kad prieš tris savaitės komisarė Malstrom kalbėjo Europos politikos centre ir nurodė, kokia yra jos vizija dėl komisijos prekybos strategijos. Ji kalbėjo apie besivystančias šalis e, ir džiaugiasi e, tomis tai susitarimais, kuriuose dabar yra numatomas ir darbo teisų e, gynimas ir taip pat galimybė pilietinėms e, grupėms stebėti gyvendinimą. Būtų puiku, jei realybėje tas pareiškimas būtų tikras. Ir jeigu praėjusiu metu birželį viskas būtų ratifikuota, bet vis dėlto nėra atitinkamo skyriaus susitarime, nors ES pasiūlyme ir buvo toks pasiūlymas, bet buvo pasirašyti e, e, dvi šaliais susitarimai, kuriuose buvo tas e, straipsnis vis dėlto generalinio prekybos direktorato pasisakymę kalbama apie de facto CST skyrių. Yra nurodomi pagrindiniai aspektai medvilnės susitarime, bet čia mes turime kalbėti apie susitarimą su vakarų Afrika ir Atitinkamas straipsnis yra labai silpnas, kadangi ten nėra nurodomos atitinkamos prievalės. Ten visai nėra nuorodų į tarptautinės darbo organizacijos konvenciją ir dėl to kyla didžiulės problemos. Žinome, kad regione yra e, išnaudojami vaikai darbui. Taip pat e, nėra remiamas horizontų 2020 ir nenumatoma pakeisti tai e, kitų susitarimu. E, taigi tiesiog nėra vadovavimas įtinkamais teisėkuros principais. Mes iš komisijos tikimės daugiau. Be to, e, komisarė kalbėjo apie pilietinės visuomenės stebėsiną, bet vėlgi apie tai nėra kalbama pačiame susitarime. Yra numatomas parlamento komitetas ir konsultacinis komitetas. Šie du jungtiniai komitetai vis dėlto neįtraukia pilietinės visuomenės atstovų, o tai yra būtina ypač vakarų Afrikos regione. Taigi manau, kad pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar mes esame pasirengę prisimti įsipareigojimus dėl tvaraus vystimosi ir žmogaus teisų rimtai? Jeigu taip, tai mes tada privalome aiškiai išsakyti savo poziciją dėl šio susitarimo, nes kol kas nuostatos tiesiog nėra pakankamai geros. Dėkoju, panas Lūnas. Ačiū, panė pirmininkė. Yra nekantraujama parlamente pradėti e, procedūrą ir atsarto labai laukia, bet turiu porą klausimų komisijai. Jūs pradžioje kalbėjote apie pasirašymo procedūrą, sakėte, kad jį jau vyksta. Ar numanote, kada bus užbaigta ši procedūra ir kada tekstą perduosite parlamentams. E, be to vyks e, Nigerijos, e, vyko Nigerijos rinkimai, dabar jau jie baigti. Tai gal turite informacijos apie tai, kada jau pakankamas skaičius vyriausybių pasirašys susitarimą tam, kad jis įsigaliotų. Ir dar viena bendra pastaba. Mes žinome, kad laisva priekyba yra svarbi ir e, daugelis nepakankamai įsivyščiusių šalių vis dar susiduria su problemomis dėl infrastruktūros trūkumo, dėl e, biurokratinių kliučių, taip pat yra daug korupcijos atvejų. Gal komisija galėtų šiek tiek daugiau pakalbėti apie tas E, pastangas, kurių imsis, kad tose šalyse būtų geros sąlygos. Kelia. Dėkoju, aš pritariu viskam, ką pasakė Jude. Aš taip pat matau problemų dėl šio susitarimo. 208 straipsnėje yra kalbama apie vystimąsi, bet e, aš nematau to atspindėto Šiame susitarime mes turime siekti panaikinti skurdą. Per šį susitarimą su Vakarų Afrika e, bus prarastos fiskalinės pajamos ir taip pat reikės vietos verslininkams kovoti su ES verslininkais, tačiau nėra numatoma Europos parama. Tai gal galėtumėte paaiškinti, kaip yra ir ar Europa parems Europos E, Afrikos, vakarų Afrikos šalis. Dar kyla klausimas, e, kas yra ta pirmoji diena, nes e, kai kurios konstitucijos, kai kurios šalis nenumato tokio taikymo. Tai kada yra ta pirmoji diena ir apie kokį laikotarpį mes kalbame. Ir taip pat labai įdomu, kada parlamentas gaus galutinį versiją. Ačiū. Dėkoju. Labai e, greitai žodis komisijai. Ačiū. Dėl teksto. Noriu pasakyti, kad jis jau perdotas kaip apribuotas dokumentas INTA komitetui, taigi jūs galite jau jį pamatyti, bet žinau, kad kalbate apie oficialų e, pateikimą. Mes turime tokios patirties, e, kai buvo pasirašytas susitarimas, bet po to viskas užstrigo. Taigi, kai bus e, pasirašyta, tai tuomet bus pateiktas tekstas. Mes galbūt galėsime e, dvi šalių pagrindų pasikalbėti ir paaiškinsiu Jums dėl laiko terminų. Dėl parašų tai sunku viską nuspėti, bet e, kalbant atvirai, mes visuomet susitinkame su Nigerijos vyriausybė ir atstovai labai teigiamai vertina šio susitarimo poveikį Nigerijai. Taigi yra padaryta pažanga dabar po naujos vyriausybės išrinkimo. Negaliu pasakyti kažkokio konkretaus galutinio termino, bet nereikėtų dėl to pergyventi. Tas laikotarpis yra toks, kaip ir dėl kitų susitarimų. Noriu tik tai paaiškinti dar, kad e, jūs sakėte, kad e, mes kalbame tik tai apie principus. Ne, tai nėra e, darbo dokumentas, tai yra sutartis, kurią pasirašo ir mūsų partneriai. Todėl reikia labai aiškiai galvoti apie žinią, kurią perdudame ir Ramio vandenino šalims ir Vakarų Afrikos šalims jos žinojo, kad joms e, e, galios šis sutartis taip e, po 2020 metų bus nebegalios jau šis sutartis, bet yra ir Kotono susitarimas. Mes turime atsipį šalis ir DEFCO čia vadovavo procesui, jie labai nori apribuončio laiko termino taip pat ir dėl žmogaus teisų. O kai jūs sakote, kad e, nėra nuorodos į tarptautinį darbo teisę, tai aš siūlau pasižiūrėti 50 straipsnį. Ten yra kalbama apie labai aiškius įsipareigojimus. Ir e, tai yra kur kas griežčiau negu tai, ką rasite bet kuriame laisvos priekybos susitarime. Taigi yra 96, taip pat 97 straipsniai, kur yra kalbama apie sankcijas, o to pačiame laisvos priekybos susitarime nėra. Taigi mes E, pasiekime, kad mūsų partneriai pasirašytų tą sutartį ir ten yra nurodomas labai tvirtas pagrindas. Mes turime galimybę susitikti visais lygiais. Ir kalbant apie susitarimą su Vakarų Afrika, tai tikrai yra organizacija pilietinės visuomenės. E, galima būtų pasižiūrėti į patį susitarimo tekstą. Taip pat yra unikali situaciją tame regione, kad pilietinė visuomenė dalyvavo net ir dėrybose, o čia jau visada tai skiriasi nuo visų kitų dėrybų. Dėl galutinio klausimo, dėl e, politikos nuseklumo vystimosi srityje, tai jei tai būtų tik tai žemės ūkio aspektai, tai aš pasakyčiau, kad yra laikomasi e, aukščiausio lygio e, politikos nuseklumo. Kalbant apie žemės ūkio sritį, tai mes žinome, jog tai yra e, svarbiausia, kadangi tai yra pirmas žingsnis siekiant panaikinti skurdą. Ir kol kas situacija yra visai nesimetriška, tai galima pasakyti ir apie kitus sektorius, e, bet e, žemės ūkio sektorija tikrai yra kraštutinai pasiekta. Dėl pirmosios dalies, tai pirmoji, dali, pirmoji diena buvo 2008 metų sausio pirmą dieną, e, bet jei jau tikimės, kad jie pasirašys, tai, tai noriu pasakyti, jog mes e, darome viską iš savo pusės, kad būtume pasirengę tam laikui, kai bus oficialiame leidinėje viskas e, paskelbta ir aš tai skaitydama būsiu pati laimingiausia moteris pasaulyje ir tuomet po 20 dienų įsigalios susitarimas. Mes žinome kad e, jie negali e, taikyti provisional application ir reikės laukti, kol parlamentai viską ratifikuos. E, dėl to reikės laukti, kol susirinks visi. Bet mes žinome, kas buvo su Kotono ir nereikia čia 60 šalių pasirašymo, tai yra tik tai 11 šalių, 2 trečiosios. Ir kai 2 trečiosios ratifikuoja, tuomet jų įsigalioja susitarimas. Nereikėtų pamiršti, kad e, tai yra mūsų partneriai, jie labai didžiuojasi dėtomis pastangomis ir pasiekimais. Ir e, mane labiausiai neramina žinia, kurią perdodame. Jei norite, aš galiu ir dvišalių pagramių jums geriau viską paaiškinti, bet tikrai turime gerbti šį susitarimą, kuris yra milžiniškas pasiekimas ir mums, ir taip pat e, pačiam Afrikos regionui. Dėkoju. Galbūt panas Fjelė norėtų ką nors pasakyti, bet tai nebūtina. Panašu, kad e, susitarimas bus geras, kaip ir diskusijos. Aš manau, kad negalime primesti teisės akto vakarų Afrikai imperialistiškai. Bet panašu, kad e, socialistai e, nori primesti net dar daugiau teisės akto Afrikai kai kuriuose sritise dėl e, fiskalinių pajamų e, gavimo, tai mane tai. Man taip pat rūpi tas klausimas ir dėl to džiaugiuosi susitarimo tekstu, nes negalima neturtingiausių žmonių pasaulyje priversti mokėti daugiau tarifinių mokesčių ir dėl to socialistai turėtų apie tai pamastyti. Kaip jau sakiau, mūsų laukia geros diskusijos ir, manau, puikus rezultatai. Man tai patinka. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad projektas bus patiktas birželio 15-16 dienomis ir tada galėsime toliau tęsti dėrybas. Dabar siūlau atidėti 16 klausimą. Po apsikeitimo nuomonėmis su Kinijos ambasadoriumi aptarsime tą klausimą. Taigi dabar susitiksime 3 val. po pietų. Ačiū.